Okay, good morning, friends. Labas rytas, bičiuliai. Morgen. Ja, liebe Kollegen. Taigi, gerbiamos kolegės, gerbiami kolegos, tęsame toliau mūsų posėdį. Nežinau, kokia yra įprastinė komiteto tvarka, tačiau man atrodo dėl to, kad mūsų darbo tvarkė tokia e, pilna, siūlau pradėti darbą laiku ir iš karto skelbiu aštuntąjį darbo tvarkės punktą kitų institucijų 2010 m. biudžeto vykdymo patvirtinimą. Pranešė yra ponia Jela Sander iš iš audito rūmų atvyko ponas Rigaėlė ir norėčiau jam suteikti žodį, kad jis e, pristatytų savo nuomonę. Prašau. Ačiū pirmininkė. Labas rytas visiems gerbėmiems komiteto nariams ir pareigūnams. Kaip jūs jau esate dabar įpratę, kuomet šis komitetas aptarė kitų institucijų biudžeto įvykdymo patvirtinimą, reikia žiūrėti į auditorumų metinės ataskaitos septintą skyrių. Čia mes pristatome administracinių išlaidų konkretų įvertinimą ir apžvelgėme ES institucijas ir kitas struktūras. Labai svarbu e, paaiškinti, jog audito rūmai įvertina visų institucijų ir kitų struktūrų visas, e, visus biudžetus bendrai. Įmame imtis apimdami visas institucijas Mame atsitiktinės imtis ir 2010 metų biudžeto įvertinimas yra teigiamas. Audito rūmai gali pasakyti, kad 2010 metų išlaidų pagrindžiant išlaidas pagrindžiančios operacijos yra teisėtos ir be klaidų visais aspektais tai atitinka ir mūsų ankstesnių metų ataskaitų išvadas. Audito rūmai teikia nuomonę dėl visų institucijų ir kitų struktūrų kartu paėmus. Audito rūmai neteikia atskiros nuomonės kiekvienai individualiai institucijai atskirai, tačiau audito rūmai atlieka dar ir papildomo darbo, uh, tam, kad galėtų pateikti įvairių pastebėjimų dėl kai kurių institucijų. Tas papildomas darbas yra skirtas apžvelgti parinktas temas. Šiuo atveju nusprendėme atlikti tokio papildomo darbo dėl atlyginimų, išmokų, pensijų, prieimimo išlaidų um, apskaičiavimą ir išmokėjimą, taip pat nuolatinio ir laikino personalo įdarbinimo sąlygas ir darbo sutartis, uh, dirbantiems pagal sutartis. Taigi, 2010 metų ataskaitoje yra komentarai dėl Europos tarybos ir tarybos Europos ekonominio socialinių reikalų komiteto, e, Europos regiono komiteto ir Europos duomenų apsaugos priežiūros institucijos. Taigi, kalbant apie Europos vadovų tarybą ir Europos ministrų tarybą, audito rūmo ataskaitoje e, buvo žiūrėta į Palas rezidens pastato e, klausimus ir vertinama, ar nebuvo um, biudžeto pažeidimų. Taip pat, kalbant apie regiono komitetą, buvo nagrinėjamos kelionės išlaidos. Ne, ir, ir čia nustatytas pažeidimas, kadangi išlaidos turi būti kompensuojamos pagal faktinės patirtas išlaidas. Taip pat auditorumai analizavo viešųjų pirkimų procedūros. Dėl regionų komiteto auditorumai nustatė viešųjų pirkimų pažeid, procedūros pažeidimų. Uh, O dėl Europos duomenų apsaugos priežos institucijos audito rūmai nustatė, kad yra vidaus konkursai organizuoti, užpildant e, nemažai lai, buvusių laisvų etatų, tuo tarpu, kai reikėjo pasinaudoti EPSO procedūromis. Uh, Audito rūmai pateikė komentar, atitinkamus komentarus dėl to, kaip rekomendacijos iš ankstesnių ataskaitų buvo gyvenintos, pavyzdžiui, dėl Europos duomenų apsaugos institucijos. Čia dėl personalo audito rūmai rekomendavo kad atitinkamais intervalais reikėtų pareikalauti iš personalo dokumentų dėl, dėl jų asmenės situacijos. Ir um, audito rūmai žiūrėjo, kaip tos rekomendacijos buvo gyvenintos. Pirmininkė, noriu padėkoti už jūsų ir kitų narių dėmesį ir aišku, esu pasirengęs į kitus papildomus klausimus. Dėkoju, ponia Galėja prieš suteikdamas žodį pranešėjai norėčiau šioje vietoje pasveikinti taip pat ir institucijų atstovus iš audito rūmų atvyko ponas Kasija iš Teisingumo teismo Alfredo Kalot. taip pat pona Štal iš regionų komiteto, pona Vestlaken iš Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto. Yes, um, dann Herrn Doxi. Taip pat pona Daksi iš Europos duomenų apsaugos priežiūros institucijos ir pona Harden e, Europos ombudsmeną. Na, o dabar norėčiau suteikti žodį pranešėjai, poniai Ajalai Sender, prašau. Sí, gracias, presidente. Y en primer lugar. Eh... Dėkoju, ponė pirmininkė. Visų pirma, norėčiau Jūs nuoširdžiai pasveikinti su to, kad buvote išrinktas mūsų komiteto pirmininku. Ir iš karto norėčiau pasidžiaugti būsimų gerų bendradarbiavimų, nes iš tiesų tai yra komitetas, kuris nagrinėja daug įdomių e, temų. Ir tikiuosi, kad mes savo svarbę užduotį atliksime puikiai ir e, būsime atskaitingi ES piliečiams. Taip pat norėčiau padėkoti ponui Galėja už išsamų darbą e, kontroliuojant kitas institucijas. Šiandien ryte mes tarsi apžvelgsime e, jų biudžeto įvykdymą pirmą kartą. Pažiūrėsime, kaip atsakingai už administracinės išlaidas veikia. Norėčiau padėkoti visiems dalyvaujančiams e, šiame posėdėje, kad Jie pateikė mums mūsų darbų, visus mūsų darbų reikalingus dokumentus. E, taip pat norėčiau paklausti jūsų, e, ponia pirmininkė, kad galbūt būtų tikslinga suteikti atskirų institucijų atstovams žodį porai minučių, kad jie pristatytų savo institucijos biudžeto vykdymą, tada aš galėčiau užduoti jiems klausimus ir aišku kolegos, kurie nori, taip pat galėtų užduoti klausimus, o šiaip dėkoju visiems už bendradarbiavimą. Ačiū. Dėkoju už jūsų nuomonę manau, kad mes taip ir elgsimės, kaip jūs pasiūlėte. Dabar leisime pasisakyti visų institucijų e, vadovo, e, atstovams. Iš pradžių ponas Kalot iš, iš Teisingumo teismo. Prašau. Merci, monsieur le président. Ačiū pirmininkė. Tikriausiai kalbėsiu pakankamai trumpai visų pirma. Reikia pasakyti, kad e, džiaugiamės audito rūmų e, įvertinimų ataskaitoje. Audito rūmai jokių pastebėjimų neišsakė dėl teisingumo teismo, taigi mes tuo džiaugiamės, kadangi tam tikrą prasme čia mes matome, jog mūsų darbas, kurį stengiamės dirbti jau daugelį metų, davė vaisių, bendarbiavimo su audito rūmais kontekste, ypač atliekant metinį auditą, taip pat ir mm, galvojant apie bendarbiavimą su biudžeto kontrolės komitetu, tas bendarbiavimas davė vaisių, nes mes nuolat stengiamės kaip galima išsamesnė informacija pateikti apie savo veiklą, savo veiklos ataskaitoje. Mes visuomet stengiamės iki galo įgyveninti e, visus pasiūlymus, visus pastebėjimus, kurie išsakomi e, Europos parlamento rezoliucijose, kokobų e, parengtuose dokumentuose. Tai tiek norėjau dėl kontrolės pasakyti. Dabar dėl institucijos darbo bendrai, jūs tikriausiai matėte 2010 metų audito rūmo ataskaitoje kalbama apie tris jurisdikcijas. Teisingumo teismo darbe matėme, jog kokie yra skaičiai, kaip jie kinta kiekvienais metais. Turiu pasakyti, kad e, tų bylų skaičius e, toliau ir 2011 metais augo, kaip jūs aišku matysite. Mm, turiu pasakyti, kad 2011 e, metų vis, viso, visi trys teismo, visos trys jurisdikcijos dirbo savo darbą, ypač kalbant apie ES mm, tarnautojų tribunolas 2010 m. kovo pateikė parlamentui e, pasiūlymą dėl savo statuto pakeitimo tam, kad būtų galima teisingumo teismo mm, teisingumo teismą sustiprinti, atitinkamai e, keičiant trijų e, skyrių darbo pakeitimus numatant, ypač kai eina kalba apie mm, tarnautojų tribunolą, kad būtų dar dešimt papildomų teisėjų skirta, atsižvelgiant būtent į tai, kad e, labai smarkiai auga bylų skaičius mm, e, Europos parlamentas itin domisi e, procedūrų trukme šiuo e, teismo darbo aspektu, tai yra aišku pagrysta ir. Mm, ypač prašymų dėl prejudicinių nutarčių e, trukmė, pavyzdžiui, 2004 metais trukmė buvo 24 mėnesiai, dabar 2010 metais yra 16 mėnesių tokia trukmė nežiūrint to, kad tų e, prašymų pateikti prejudicinę nutartį skaičius labai išaugo. Mes e, tikime, kad galime visi pasidžiaugti tokiais rezultatais, bet aišku, mes ir toliau dedame visas pastangas, kad e, teismas galėtų tinkamai atlikti savo uždavinius ir ateityje. O toliau, jei būtų kokiu klausimu, mielai juos atsakysiu. Merci, monsieur Kalot. Dėkoju, ponia Galo. Man atrodo, tikrai būtų prasminga leisti pasisakyti visų institucijų atstovams, o tada e, užduosime klausimus. Taigi, toliau žodį suteiksiu audito rūmų atstovui ponui Garcija. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau jūs taip pat pasveikinti su tuo, kad buvote išrinktas į komiteto pirmininko postą. O dabar norėčiau pasakyti keletą pastabų e, dėl 2010 metų biudžeto įvykdymo. Mes e, pagerinome auditorumų situaciją, buvo pateikti 62 e, dokumentai, taip pat buvo papildomų dokumentų, ypatingųjų specialiųjų dokumentų ir e, šitoje tendencijoje išriškėjo teigiamas esminių sričių vertinimas, ypač kalbant apie mūsų pranešimų ir ataskaitų kokybę. Tie rodikliai rodo, kad mes ir toliau turėtume pagerinti savo darbą dviejose e, sritise, tai yra metinio ataskaitų srityje ir mes turime jas pateikti e, laiku, geriau laikytis laiko limito ir taip pat turime pagerinti e, nuostatas dėl audito. Taip pat turime turime užtikrinti, kad audito rūmai efektyviai naudotų savo lėšas. E, žiūrint pagal procentinę išraišką, e, pagerėjo mūsų biudžeto įvykdymas, nes 2010 metais e, tas skaičius buvo mažiau nei 5 procentai, o dabar pagerėjo 3 procentais 2011 metais mes ir toliau stengsimės gerinti situaciją. 2010 metais buvo vyko sutaupyti lėšų. Tai buvo, jeigu pasakyčiau konkretų skaičių, tai buvo pusę milijonų eurų e, saugumo tarnybose ir e, daugiau nei šimtas tūkstančių eurų e, pavyko sutaupyti, kalbant apie valymo paslaugas. O Ir atrodo, kad mes ir dabar neperžengsime biudžetinių nuostatų. Taip pat norėčiau paminėti, kad 2010 metais e, auditorumai įrodė savo skaidrumą, e, požiūrį į skaidrumą ir e, jo veiklos ataskaitą teigiamai patvirtino jūsų komitetas. Ir galiausiai norėčiau paminėti išorės ir vidaus auditorių teigiamas ataskaitas. Taigi iš esmės galima pasakyti, kad 2010 metais buvo tie metai, kai audito rūmai bandė ir toliau modernizuoti savo veiklą ir tai mums pavyko. Mes tą ir toliau darysime, nes iš tiesų finansų priežiūra e, to reikalauja. Mes turime renkti ataskaitą su didesnė pridėtinė verte ir kita vertus turime stengtis daugiau taupyti. Ir atitinkamai. E, apriboti savo lėšas. Ir mes taip pat bandome didinti savo produktivumą. Čia taikėme įvairias priemonės. E, pavyzdžiui, rengėme tokias partnerių bendras ataskaitas ir kiekvienais metais jūs informuosime apie tolimesnius pasiekimus. Ačiū. Dėkoju. Pone Ruif Karsija. Toliau žodį suteiksiu regionų komiteto generaliniam sekretoriu ponui Štal, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Regionų komitetas praėjusiais metais toliau stengiasi pagerinti savo administracinę veiklą, kaip ir praeitie mes atsižvelgiame į Europos audito rūmų ataskaitas e, ir pastabas ir aišku į Europos parlamento mūsų institucijos biudžeto vykdymo patvirtinime išreikštas pastabas. Mes taip pat e, įvedėme savęs vertinimo procedūrą e, ir priderinome ją prie to, ką siūlė Europos audito rūmai ir mes ir toliau stengiamės modernizuoti savo administraciją. Ir tai yra labai svarbu dėl to, kad pagal Lisabono sutartį regionų komitetas gavo naujų kompetencijų ir todėl mes esame priversti ypatingai veiksmingai ir taupiai naudoti savo lėšas. Dabar nenorėčiau vadi, vardinti atskirų skaičių ir, ir kažkokių sričių, kur mes turime veikti kažką papildomai. E, tačiau norėčiau e, pasakyti, kad kalbant apie mūsų rengiamas nuomonės, mes e, turime jas renkti kitose, naujose mums sritise ir mes taip pat buvome paprašyti Viduržėmio jūros sąjungos E, vyriausybių e, pagerinti bendradarbiavimą tame regione. Ir iš vienos pusės tai bus centralizuotų valdžios institucijų atstovai, iš kitos pusės nedecentralizuotų. Taigi mes turėsime aktyviai bendradarbiauti su to regiono atstovais. E, dėl audito rūmų ataskaitos norėčiau pasakyti, kad dėl konkursų ir mažos paraiškų sumos mes bandėme pagerinti situaciją atskirose tarnybose. Taip pat buvo užduoti klausimai tiesiogiai institucijoms. Aš pabandysiu savo ruoštų atsakyti į tuos klausimus Ar dabar turėčiau atsakyti, ponė pirmininkė, į tuos klausimus? Pirmininkas, jūs trumpai turėtumėte e, paminėti esminius punktus arba tos, kurie jums atrodo esminiai. Gerai, tai man atrodo, kad aš trumpai apibendrinau regionų komiteto vaidmenį ir parodžiau, kad pagrindinis mūsų uždavinys e, taupant lėšas e, veiksmingai dirbti. Dėkoju, ponė Štal, sako pirmininkas. Toliau suteiksiu žodį. Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto generaliniam sekretoriui ponui Vestlaken, prašau. Thank you very much, um, chairman. Labai ačiū, pirmininkė. Dėl auditorumų pastebėjimų susijusių su viešaisiais pirkimais. Mūsų komitetas atsižvelgia į komiteto pastebėjimus. Išsiųstas e, pranešimas visiems e, autorizuojantiems pareigūnams ir mes e, ketiname sutelkti išteklius tam, kad galėtume visiškai vykdyti auditorumų rekomendacijas. Tačiau aš e, noriu pasakyti, kad mažoms institucijoms kyla problemų, nes jos neturi daug e, žmogiškųjų išteklių. Todėl šiame kontekste man buvo ypač įdomu paskaityti tarybos generalinio sekretorius laišką. Jisai sako, kad institucijos galbūt e, galėtų ieškoti bendradarbiavimo būdų įvairiose srityse, skaitant viešuosius pirkimus ir man e, labai norėtųsi su e, generalinė sekretorija šį klausimą aptarti. Dėl 2009 e, metų biudžeto vykdymo procedūros tvirtinimo Europos parlamento rekomendacijų. Pirmininkas Nilsonas pernai spalio 24 nusintė laišką ponui Buzikui ir detaliai atsakė į visas parlamento pastabas. Aš nekartosiu šio laiško, nes manau, kad jūs galite susipažinti su dokumentais. Dėl auditorių pastebėjimų, e, daktaras Galėja minėjo finansinį statutą ir komiteto narius. Aš um, džiaugiuosi galėdamas pranešti jūsų komitetui, kad e, gruodžio 6 mūsų komiteto biuras vienbalsiai nusprendė atsisakyti vienodo atlygio e, galimybės ir laikytis parlamento rekomendacijų. Tai yra sistema, kuri labai panaši Europos parlamento sistema. Pagrindiniai elementai e, e, tos sistemos yra tokie, kad kelionės išlaidos yra apmokamos pagal realius, realiai patirtas išlaidas kelioniai skirtos išmokos yra panašios kaip Europos parlamento nuo šiol. Taigi, pirmininkė, labai norėčiau pasidžiaugti e, lojaliu e, patarimu, e, kurį gavome iš pranešėjos e, dėl 2010 metų biudžeto vykdymo, dėl e, dieno, dienpinigių. Skirtingai nuo komitetų regionų komiteto mums reikia e, tarybos pritarimo, kad galėtume dienpinigių normą pakeisti. 233 eurai dienai plus 34 eurai skiriama, jeigu nariai turi nakvoti Briuselėje. Norėčiau priminti, kad mūsų nariai negauna europietiškų atlyginimų ir tikriausiai e, visi sutiksite, kad reikėtų suderinti mūsų išmokas su regionų komiteto išmokomis. Ir e, sakyčiau, kad turime e, būti realistais šioje srityje. Taip pat, pirmininkė, aš tikiuosi, kad parlamentas, tvirtintamas mūsų biudžeto vykdymą, atsižvelgs į šios dalykus ir rekomenduos tarybai pakeisti dienpinigių normas. Uh, Komitetas į audito rūmų pastabas labai rimtai atsižvelgė dėl 2009 metų biudžeto vykdymo rekomendacijų. Mes tikrai e, ėmėmės nemažai e, rimtų žingsnių padėčiai pakeisti. Ačiū. Dėkoju. Toliau žodį suteiksiu Europos ombudsmeno institucijos atstovui ponui Hausen. Thank you, Chair like the Court of Auditors. E, ačiū pirmininkė, kaip ir audito e, rūmai, mes, mūsų tarnyba užsima prižiūrėti priežiūrą e, tam tikros veiklos ir skatiname geriausią praktiką, jos dėgymą. Taigi labai rimtai žiūrime į biudžeto komiteto institucijų darbą, siekėme kaip galima geriau įdėkti principus, kuriuos raginame kitus taikyti. Pirmiausiai turi, raginame, kad e, būtų pripažintos ir ištaisytos klaidos, taip pat, kad būtų veikla nuolatos tobulinama. Aš noriu pasakyti, jog džiaugiuosi, kad audito rūmai šiais metais nepateikė kokių nors ypatingų pastabų mums. dėl e, kokiu nors klaidų ištaisimo, bet mes visuomet sekame, kas sakoma dėl kitų institucijų, ypač mažesnių, ir galvojame, ar ko nors negalėtume iš tų rekomendacijų pasimokyti. Dėl e, nuolatinio veiklos tobulinimo jums leidus norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į du dalykus, e, kuriuos dabar nagrinėjame Pirmasis yra mūsų tarnybų vidaus reorganizacija, siekiame užtikrinti didesnį naštų, našumą, e, veiksmingumą e, panaudodami žmogiškuosius išteklius. Antras dalykas - iniciatyva e, mūsų interneto svetainėje patalpinti metinį valdymo planą ir veiklos ataskaitą metinę, kad užtikrintume didesnį skaidrumą. Uh, E, savo veiklos ir pateiktume ataskaitą visuomeniai. Ačiū pirmininkė. Dėkuoju, ponė Haden. Dabar suteiksiu žodį ponui Doksi iš Europos duomenų apsaugos institucijos. Uh, Ačiū pirmininkė. E, duomenų apsaugos pareigūnas, jo tarnyba yra pati mažiausia ir jauniausia tarp ES e, institucijų. Ponas Hadin sakė, mes esame nepriklausoma priežios institucija, mūsų misija užtikrinti, kad pagrindinės teisės į privatumą, duomenų apsaugą būtų e, gerbiamos, kad institucijos viešosios e, tarnybos tai darytų. Mes dabar e, rengiame strategiją siekdami užsitikrinti stiprų, nors nelabai didelį augimą 12-13 metams, jau galbūt pusę tos e, strategijos esame parengę. Komiteto nariai tikriausiai supras man, jeigu pasakysiu, kad mūsų darbo krūvis per pastaruosius keletą metų dėl Lisabono sutarties labai padidėjo, nes atsirado daugiau mūsų prižiūrimų sričių, taip pat technologijos plėtoti, skaitmeninė darbuotvarkė, e, verčia mus daugiau dirbti. Reikia kur kas daugiau dėmesio skirti tam patikrinimui, ar institucijos ir agentūros laikosi duomenų apsaugos principų. Mes esame labai dėkingi parlamentui už paramą. Mes nuo 39 iki 403 darbuotojų, remiant parlamentui, padinome savo e, darbuotojų skaičių darbuotojus padidinome net ir mažindami biudžetą. Kaip ir kitos institucijos mes žinome, kad reikia taupiai gyventi. 7,9 milijono eurų dešimtais buvo skirta, o 7,6 milijono eurų skirta šiais metais mums. Pradėjome vidaus veiklos gernimo procesą. Prasidėjo darbai 2009 metais, 2010 gegužė reorganizavome savo tarnybą ir jau matome pirmuosius rezultatus. Nuolat gerėja skaičiai vykdant biudžetą 2009 metais 73 procentai, 2011 metais 85 procentai. Tokie skaičiai ir mes ketiname toliau gerinti visą procesą. Dabar Pradėjome strateginę peržiūrą, e, ją atliksime šiais ir kitais metais, vyksta vidaus konsultacijos, e, vertinimas vidinis, taip pat konsultuosime šiais metais su išorės suinteresuotais asmenimis, kad e, ES mastu užtikrintume geresnę duomenų apsaugą bei kad geriau galėtume atlikti savo užduotis. Kitas mūsų planuojamas žingsnis atliekant peržiūrą E, plėtoti pagrindinius veiklos e, rodiklius. E, tai yra daktaro galėjos iš audito rūmų konkreti rekomendacija. Taip pat ketiname pagerinti svarbiausius su verslu siejamos veiklos rodiklius. Ir mes plėtojame metinius daugiamečius strateginius planus. Šiais metais pirmą turėsime metinį valdymo planą ir vidutinės trukmės e, strateginį planą ketiname greitai parengti. Ačiū pirmininkė. Doksi. Dėkuoju, ponė Doksi. Taigi jau išklausėme visų institucijų atstovų nuomonės. Man atrodo, kad esminis yra pono Vestlagė užduotas klausimas Ne, nežinau, ar kas nors salėje galės tą atsakyti. Man ga, tas klausimas yra, kaip galima pernakvoti už 34 eurus. Iš tiesų toks ironi, ironiškas klausimas. Aišku, yra ir kitų klausimų, kurie turės poveikį biudžetui, taigi visų pirma suteiksiu žodį vėl pranešėjai. Poniai Ailas Sander, prašau. Sí, muchísimas gracias, eh, señor Toiler. Mm, sí, yo quiero... Dėkoju. Norėčiau suformuluoti keletą klausimų institucijų atstovams. Visų pirma, tai norėčiau padėkoti, kad jūs atvykote į mūsų posėdį ir norėčiau padėkoti e, už suteiktą informaciją dėl teisingumo teismo. Viena vienas, viena esminių problemų yra didžiulis e, darbo padidėjimas. Ir aišku, tai yra susijęs su piliečių galimybėmis e, kreiptis į teismą. Tai aišku, tam tikra prasme yra teigiama tendencija, tačiau e, iš kitos pusės tai reiškia e, darbo krūvio padidėjimą ir e, kaip žinome, reikia laikytis laiko terminų atliekant tą darbą. Ir iš tiesų, kol kas matome, kad Teisingumo teismas labai vėluoja savo darbe, tą reikia pripažinti. Todėl aš norėčiau paklausti, kaip Jūs naudojate ekūriją sistemą, tai yra elektro, ta elektroninė sistema, kuri turėtų padėti e, administruoti naujų bylų e, naujas bylas ir, ir jų skaičiaus padidėjimą. Ir taip pat e, tai turėtų padėti laikytis laiko terminų. Auditorumams e, norėčiau pasakyti tokį dalyką. Mes, aišku, visų pirma e, dėkojame už tai, kad jūs palaikote mūsų darbą, tačiau e, mes norime vis daugiau, norime veiksmingesnio jūsų darbo, daugiau rezultatų, bet matome, kad jūs dedate pastangas. E, tačiau norėčiau užduoti vieną konkretų klausimą, atsižvelgdama į tai, kas buvo pasakyta. Kadangi buvo pradėtas kolegų peržiūra, partnerių peržiūra ir, ir kadangi yra pareikštas istorinis reikalavimas parlamentui, taigi kaip yra su, interesu, su audito rūmų narių in, finansinių interesų deklaracijomis. Norėčiau e, šitą apie tai išgirsti. Toliau dėl, audit, dėl regionų komiteto dėkoju už visą uh, informaciją. Ir norėčiau užduoti klausimą susijusi su koordinavimu, e, kuris, aišku, yra toks daugiau bendro pobūdžio. taigi norėčiau paklausti, kokia yra situacija su administra, administracinio bendradarbiavimo srityje. Yra juk pasirašta susitarimas dėl gero administracinio bendradarbiavimo, taigi mus domina, kaip pavyksta to siekti. Dėl ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto norėčiau, aišku, pripažinti, kad tikrai buvo dėtos pastangos, kad būtų įgyvendintas pagrindinis Europos parlamento išreikštas reikalavimas kad būtų parengtas narių statutas, E, kuriame būtų reglamentuojami dienpinigiai, kelionpinigiai ir panašiai. Tie 34 eurai, aišku, jų nepakanka nakviniai, tačiau e, iš tiesų yra svarbu pasakyti, kad mes kalbame apie konkrečias sumas ir norėčiau sužinoti, ar tam tikros kompensacijos e, mokamos e, remiantis 10 ir 12 straipsniais, ar jos yra e, skaičiuojamos kartu, tai yra sudedamos. Toliau e, norėčiau paklausti, kokia generalinio sekretoriaus nuomonė būtų apie formuliarą paraiškos formuliarą tokiom kompensacijom gauti, kaip turėtų atrodyti tas formuliaras. Iš vienos pusės juk yra kalbama apie kelionės išlaidas, jos yra būtinos, kad, kad būtų galima atvykti į posėdžius. Aš aišku tą ir suprantu, nes žmonės turi atvykti iš savo gyvenamos vietos. E, Tačiau norėčiau paklausti, kaip yra su kelionės išlaidoms konferencijoms. Tai yra videokonferencijoms. Taip pat Toliau dėl ombudsmeno. Norėčiau paklausti. Kaip pavyksta spręsti tas problemas, kurias mes, apie kurias išgirdome dėl administravimo? Galbūt galėtumėte mums papasakoti apie tai, kaip jūs e, dirbate, nes anksčiau buvo problemų. Dėl ekonomikos socialinių reikalų komiteto mums atrodo, kad įprastinės nuostatos nebuvo taikytos. Dėl ombudsmeno. Mes aišku sutinkame, kad jūs sugebate valdyti visą sistemą, ją supaprastinti, vis, visas jūsų darbas kasdien gerėja, bet būtų įdomu sužinoti dėl e, atvejų, kurie jums pateikiami ištirti, kokiu mastu jums pavyko sumažinti e, prašymų nagrinėjimo trukmę. ir kaip jūs panaudojate naujas technologijas šiame kontekste, kad būtų e, sutrumpintas laikas, kuris reikalingas e, sureaguoti jums pateiktus prašymus. Dėl e, duomenų apsaugos pareigūno tarnybos. Esame patenkinti tuo, kad gavome informacijos, kurią pasiremdami galime dirbti Norėčiau padėkoti Jums už pastangas. Dar kartą norėčiau vis tik tai Jūsų paklausti kai ko. Kaip sprendžiate klaidų klausimą, klaidų, kurios yra pasitaikiusios, e, nu, paminėtos auditorumo ataskaitose. E, ypač 2009 metais nurodytos klaidos, kaip jas uh, e, taisote, koreguojate. Kitas dalykas - elektroninės sistemos uh, įgyvendinimas mums kelia susirūpinimą, kai kas duomenys yra ypatingai delikatus. Ir kaip jūs užtikrinate, kad viskas ir būtų deramai apsaugota. Dėl 2011 metų norėčiau paklausti jūsų, kokie e, našumo rodikliai įrašyti jūsų veiklos planą ir kas bus įrašyta metinėje veiklos ataskaitoje apie e, darbus, kuriuos e, turėtumėte įgyvendinti pagal parlamento rekomendacijas dėl biudžeto vykdymo. Taigi tiek, nebent kolegos turėtų man klausimą. Ačiū. Ja, Dėkoju. Pone pranešėja, kas iš EPP frakcijos norėtų pasisakyti? E, nie... Tai tada galbūt ponė Ivanova. <clears throat> Ačiū pirmininkė, noriu padėkoti visų institucijų atstovams už jų pasisakymus. 2009 metų rezoliucijoje dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo dėl regionų komiteto mes ir paraginome peržiūrėti visas išlaidų kategorijas, kad būtų galima paieškoti galimybių sutaupyti. Taigi norėčiau pasiteirauti, ar jūsų institucija peržiūrėjo tokiu būdu tas išlaidas ir jeigu taip, kokiu buvo imtasi veiksmų šio klausimu, nes manau, kad šiais taupimo laikais labai svarbu, kad kiekviena institucija pasistengtų optimizuoti optimaliai panaudoti savo turimas lėšas. Ir toliau dėl domenų, apžiūro, e, domenų apsaugos institucijos pranešėja, ponia Ajala Sender, klausė bendrai, e, kaip yra įgyvenamas Europos audito rūmų rekomendacijos. O aš norėčiau dėl ekspost patikros mechanizmo konkrečiai pasiteirauti, nes e, būtent audito rūmai tą rekomendavo padaryti ir praeitų metų ataskaitoje yra pasakyta, kad tai nebuvo įgyvendinta ta rekomendacija. Taigi aš noriu pastirauti, ar jau dabar yra kas nors padaryta, nes ekspost kontrolė yra labai svarbi e, gerinant dabartinę taikomą kontrolės sistemą. Ačiū. Dėkuoju, ponia Ivanova. Toliau ponas Vogun. Yeah, uh, Thank you, Chair. My, my question is uh, of Mr. Westlake. Uh, Aš norėčiau užduoti klausimą atstovui iš ekonominių ir socialinių reikalų komiteto, bet aš norėčiau kalbėti ne apie 34 eurus, bet apie e, finansinių lėšų e, valdymą, administravimą. Mano klausimas būtų toks. 2009 metų biudžeto vykdymo patvirtinime mes išreiškėme savo susirūpinimą dėl tam tikrų dalykų ir norėčiau paklausti, ar buvo pakeisti tam tikri dalykai nuo 2009 metų, pavyzdžiui, dėl kelionės išlaido, išlaidų, tai būtų vienas toksai pavyzdys. Norėčiau, kad jūs pakomentuotumėte, kokiose sritise buvo kas nors pagerinta. Visose dar sritise buvo pagerinta e, ir kadangi e, ar, ir ar galima e, pasakyti, kad e, komitetas pasiekė pažangos e, administruodamas savo lėšas? Ir taip pat norėčiau paklausti, kokie saugikliai yra e, taikomi, kad visi, visi finansiniai ištekliai būtų pažymėti ir administruojami. Dėkoju toliau ponas Epping. In... Uh, Dėkoju ponė pirmininkė. Šiais taupimo laikais, kai taryba, komisija ir parlamentas bando e, taupyti, e, ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas bei regionų komitetai pradeda, pade, e, toliau tęsia savo augimą ir jų lėšos padidėjo 50 procentų per pastaruosius porą metų per vienerius metus ekonominių ir socialinių e, reikalų komiteto Ir regionų komiteto lėšos išaugo 1,5 procentais ir atitinkamai 2,9 e, procentais. Tai sudaro milijonus eurų. Taigi yra labai svarbus klausimas. 2011 e, metais Europos parlamentas patvirtino rezoliuciją, kuriame ekonominį ir socialinių reikalų komitetą E, ragino e, e, atitinkamai administruoti ir pagrysti visas savo išlaidas. Tačiau man susidaro įspūdis, ponė pirmininkė, kad ekonominių, ekonominių ir socialinių reikalų komitetas gyvena ne pagal savo išgalės. Ir pirmasis aspektas, kurį paminėjo ir audito rūmai, tai yra e, ta kompensacijų sistema, išlaidų kompensacijų sistema. E, ir yra taikoma tokia schema, kai komiteto nariai gauna e, išmokas už dalyvavimą posėdžiuose. Ar atsiprašau, be dalyvavimo posėdžiuose, tai yra jiems yra mokama bendra suma ir e, E, kodėl jūs tą sistemą žadate taikyti iki 2015 metų, kodėl nenorite jos atsisakyti, toks būtų mano pirmasis klausimas, nes e, istoriškai iš tiesų šita sistema kėlė labai daug ginčių. Ir jeigu prisiminsime 2008 e, metais, kai ponas Rigoldo kai žm... jis buvo teisiamas dėl to, kad išeikvojo lėšas tų organizacijų, organizacijų kurias jisai atstovavo Italijoje. Taip pat reikia kalbėti apie politinį e, angažuotumą, apie veiklą politinę. Mes kalbame apie e, lėšų sąnaudas, tačiau turime taip pat kalbėti ir apie veiklą, apie dali, demokratijos kūrimą, dalyvavimą. E, demokratijoje. Per pastaruosius aštuonerius metus ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas tris kartus padidino savo biudžetą, o regionų komitetas du kartus padidino savo biudžetą. Ir O kalbant apie tinklapį Europą, e, iš ekonominių ir socialinių reikalų komiteto ten apsilankė tik 0,35 procentų lankytojų, iš regionų komiteto 0,27 procentai. E, e, taigi, iš tiesų e, regionų komitetas galbūt turi atrasti tokias, tokius socialinius tinklapius kaip Twitteris. Taigi, manau, ponė pirmininkė, mūsų rezoliucija 2011 metų gegužės mėnesį, kuri buvo patvirtinta. E, Ir dabartiniai pasisakymai rodo, kad abu komitetai nesilaiko mūsų rekomendacijų ir nedaro nieko, kad sumažintų savo išlaidas. E, 2003 metais ponia Šmit e, E, minėjo, kad ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas yra neefektyvus ir per brangus. O dabartinis Danijos premjeras ir premjerė ir tarybos pirmininkė e, taip pat tą patvirtino. Ir abiems komitetams yra siūloma taupyti savo lėšas, mažinti E, išlaidas ir norėčiau, kad abu generaliniai sekretoriai pasakytų, dar kartą pasakytų, ką jie žada daryti bendradarbiaudami su taryba, parlamentu ir komisija. Ir aš parengiau tokią, tokį tyrimą, studiją apie šio komiteto veiklą ir ji bus pristatyta visiems komiteto nariams. Kaip žinote, mūsų posėdis yra transliuojamas internetu, tai pažiūrėsime, ar kas nors sureaguos į jūsų pasisakymus Twitteryje ir kitose socialiniuose tinklapiuose. Nežinau, ar kitų institucijų atstovai pasakys, ar jie dalyvauja socialiniuose tinklapiuose, pavyzdžiui, ar teisingumo teismas tą daro. Bet dėkoju Jums už Jūsų atsak... E, klausimus. Ar kas nors dar norėtų užduoti klausimų, ar galime keliauti toliau, ponė Greslė? Aš bandžiau e, nustatyti, kiek žmonių dirba Europos Sąjungoje. Iš tiesų, e, Tai yra labai sudėtinga, nes niekas nepateikia tokių duomenų. Mes turime E, įvairių darbuotojų, kai kurie jų dirba pagal sutartis, kiti e, pagal laikinas sutartis ir taip toliau. Taigi aš norėčiau, kad visos institucijos mums pateiktų informaciją apie visas savo darbuotojų rušis ir darbuotojų skaičių 2011 metais. Juk iš tiesų tai turėtų būti įmanoma, juk turėtų būti įmanoma parengti tokį do dokumentą. E, man iš tiesų netgi gėda, kad mes nežinome, kiek, apie kiek žmonių mes kalbame. E, žinau, kad ap, apitiksliai tai yra 55 tūkstančiai, bet aš norėčiau žinoti ne apitiksli, o tikslų e, skaičių, todėl norėčiau visų ponų, kurie atvyko į mūsų posėdį, e, pateikti tokią informaciją, kad mes E, žinotume bent jau, kur ieškoti tos informacijos, jeigu mums jos reikia. Taip iš tiesų tai svarbus aspektas, atrodo, kad nėra konsoliduotos duomenų bazės, e, aišku, kad ją būtų galima palyginti, tuos duomenys būtų galima palyginti, reiktų tą daryti kažkokią e, vieną dieną. Kadangi daugiau komiteto narių nenori pasisakyti, aš dabar suteiksiu žodį mūsų svečiams. Pirmasis pasakys ponas Galot iš Teisingumo teismo. Muchas gracias, señor presidente, y muchas gracias a la ponente por su pregunta sobre el sistema IQ. Ačiū e, pranešėjai iš klausimus apie e-kūrė sistemą. Tai sistema, e, e, kurią naudodamosi šalis gali atsiųsti mums dokumentus. Taip mes kol kas Twitterio nenaudojame savo komunikatą komunikacijos e, politikoje. Mūsų sistema yra kompiuterizuota. E, labai daug e, laiko užtruko, kol ją įdėgėme. Bendradarbiavome su komisijos technologijų, informacijos technologijų specialistais specialistais. Pernai lapkritį pradėjo veikti šį sistemą ir labai kol kas sėkmingai dirbame. E, mums lengviau administruoti viską, kadangi nebereikia daugybės popierinių kopijų dokumentų siūsti mm, teismui. Tai sumažina išlaidas, o mums patiems tai labai svarbu, nes mūsų vidaus darbai yra kompiuterizuoti. Jeigu kompiuterizuosime bylų apdorojimą, aišku, tai nereiškia, kad bus lengviau tas bylas nagrinėti, bet mums bus lengviau keistis dokumentais. E, viskas vyks kur kas sklandžiau ir sparčiau. Tai yra mūsų institucijos e, modernizavimo elementas. Ir galvodami apie lėšų taupimą galime taip pat kalbėti apie e, kasmetinius e, sutaupimus. Mes dabar nagrinėjame, kur galėtume sutaupyti, žiūrime, kur galėtume sutaupyti, nepakengdami savo darbo kokybei. Šiuo metu nebespausdame bylų medžiagos popieriuje, kas buvo daroma pas, per visą istoriją. Ir dokumentai skelbiami tik tai elektroninėje terpėje. Tai atitinka ir piliečių norus, tų, kam rūpi mūsų darbas labai svarbu skaitmeninti mūsų darbą tokiu būdu ir tokiu būdu dirbsime našiau ir staupysime lėšų. Dėkoju ponia Galot, toliau audito rūmų atstovas ponas Garcia. Los... Ačiū, atsakydamas į pirmąjį klausimą dėl kolegų pežos, galiu pasakyti, kad e, teismas jau pradėjo ruoštis tam šių metų šiais metais bus ataskaita to klausimu parengta. Dėl finansinių interesų deklaravimo dabar peržiūrime nuostatas dėl narių, kaip ir kitos institucijos, ir aš manau, kad per atėmiausias savaitės galėsiu atsakyti į jūsų klausimą teigiamai. Taip pat ir į ponios Greslę klausimą atsakydamas galiu pasakyti, kad audito rūmai į e, galvoja, kad sausio pabaigoje turėsime 87 narius, 17 stažuotojų. Taigi turėsime 973 darbuotojus. Mes galėsime atsiųsti visą ištamę informaciją pranešiai kiek vėliau. Ja, dank, uh, Dėkoju, ponia Luis Garcia. tikriausia būtų tikslinga visą informaciją gauti vieną dieną. Toliau e, suteiksiu žodį ponui Štal, regionų komiteto generaliniam sekretoriui. E, dėkoju, ponė pirmininkė dėl tų klausimų, kurie buvo užduoti. Visų pirma, dėl pranešėjos klausimo, dėl bendradarbiavimo su ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu. Situacija yra tokia, kad regionų komiteto didžioji dauguma e, darbuotojų dirba e, E, bendrose tarnybose abiejų šitų komitetų ir mes savo veikloje siekiame sinergijos. Čia aš kalbu pavyzdžiui apie vertimo paslaugas arba apie pastatus. Pastatai tvarkomi ir administruojami abiem institucijom kartu, vertimai daromi abiems institucijoms kartu, bet aišku, tai yra susiję su um, koordinavimo problemomis, yra bendradarbiavimo sutartis pasirašyta Ir pagal tą sutartį mes sprendžiame tuos bendradarbiavimo klausimus ir tokiu būdu mes gyvendiname gana gerą politinę administracinio darbo kontrolę. Ir e, iš tiesų. E, mes tiesiog apjungiame tą administracinį darbą abiejų institucijų ir tai taip pat yra puikus taupimo pavyzdys ir manau, kad mes galėsime e, dar plėsti uh, tą bendradarbiavimą, nes tam tikros bendros veiklos e, padeda sutaupyti lėšų. Taip pat norėčiau pakomentuoti klausimą dėl finansų interesų deklaracijų mūsų narių. Tai yra klausimas, kurį uždavė parlamentas. Mūsų nariai paklūsta jūsų norams E, ypač biudžeto kontrolės komiteto norams ir galiu pasakyti, kad e, komiteto, mūsų komiteto, regionų komiteto nariai kasmet pateikia finansinių interesų deklaraciją ir pirmininkė yra nusprendusi, kad tos deklaracijos yra matomos regionų komiteto interneto puslapyje. Taigi mes darome viską, kaip pageidavo ir rekomendavo e, Europos parlamentas. Dėl taupimo aišku, ekonominių sunkumų laikotarpiu tai yra tikrai labai svarbi tema. Ir regionų komiteto nariai, kurie yra arba ministrai, arba miestų merai, arba kažkokių vietos organizacijų atstovai, e, yra patys tiesiogiai susiję su tuo taupimu savo tiesioginėme darbe ir aišku, jie e, reikalauja, kad ta ES institucija, kurioje jie dirba, taip pat darytų viską, kad būtų taupomos lėšos. Vėl norėčiau dar kartą atkreipti dėmesį į tai, kad regionų komitetas yra parengęs e, administracinio darbo e, gerinimo ir veiksmingumo didinimo programą, ten yra visa eilė priemonių, kurio, kurios turėtų būti taikomos, e, kad e, būtų pasiekta šių tikslų ir e, yra kontroliuojama, kaip laikomasi tų priemonių. Ir mes taip pat netgi apkalbėjome karpėme biudžetą administracinėje srityje ir aišku sunkiausia e, mažinti biudžetą politiniai veiklai, nes jau kaip minėjau, pagal, biudžeto, pagal Lisabonos e, sutartį regionų komitetas e, įgyjo papildomų kompetencijų ir turi vykdyti tą savo veiklą. Taip pat norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kad kalbant apie e, sutaupytas lėšas, bendradarbiaujant su ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu, pavyzdžiui, pastatų e, srityje mums pavyko gauti e, sertifikatą, EMA sertifikatą pastatų srityje ir, pavyzdžiui, sutaupyti e, energijos, energijai skirtas lėšas ar energijos išlaidas 30 procentų. Taigi mes stengiamės taupyti ir veiksmingai taupyti. Toliau e, ponas Eppingas e, klausė dėl mūsų veiklos, mūsų ma veiklos matymo. Tai iš tiesų e, tema, ku dėl kurios mes dažnai diskutuojame. Pagal savo darbo tvarkos taisyklės mes e, kartą metuose turime pateikti savo darbo veiksmingumo ataskaitą Ir mūsų toje poveikio vertinimo ataskaitoje mes matome, e, kokia yra politinė regionų komiteto veikla ir aš galėčiau pateikti tą ataskaitą parlamento nariams, beje, ji yra mm, ir interneto puslapyje. Jūs klausėte, kokį poveikį turi tam tikra ES e, institucija. E, tačiau kalbant apie pagrindinę mūsų veiklą, norėčiau pasakyti tokį dalyką. Regionų komiteto veikla negali būti e, siekimas tiesioginio kontakto su kiekvienu ES piliečiu. Taigi tas Twitterio ar socialinio tinklų e, klausimas galbūt įdomus, bet mes. E, Mūsų regiono komitete yra 90 tūkstančių įvairių vietos institucijų atstovai, tai yra merai, e, regionų vyriausybių atstovai, įvairių e, regioninių organizacijų atstovai ir mes e, tai bendradarbiaujame elektroniniu būdu su tomis vietos organizacijomis, mes siunčiame tokius naujienlaiškius elektroninius ir tie naujienlaiškiai skirti būtent mūsų tiksliniai grupiai. E, tokiu būdu mes kreipiamės į savo vietos e, tuos partnerius. Ir aš nežinau, ar maža e, organizacija, kuri turi labai mažą biudžetą, kuris yra netgi mažesnis už didžiųjų miestų biudžetą, ar mes tikrai galėtume savo leisti komunikuoti su kiekvienu ES piliečiu. Tai mūsų tikslinė grupė yra vietos bendruomenės, vietos organizacijos Dėl ponios Greslė užduoto klausimo, aišku, mes e, visą informaciją apie personalą e, galime jums pateikti. Dėkoju. Ja, Dank, Dėkoju, ponia Štal. Toliau ponas Westlake, ekonomikos ir socialinio komiteto vardu. Much, chairman. um... Ačiū pirmininkė, pratesant tai, ką kolegas tau pasakė pirmininkė, man atrodo, jūs iškėlėte tą klausimą. Aš manau, kitos institucijos turėtų daugiau žinoti apie bendradarbiavimą tarp šių dviejų komitetų, nes manau, kad tai yra puikus pavyzdys, galbūt e, ateities bendradarbiavimo modelis, užtikrinant e, taupimą taip pat e, dirbant tarp dviejų institucijų. Uh, Nu, mes turime septyniarių metų bendradarbiavimo sutarimą e, laikotarpio vidurio įvertinimas atliktas praeitais metais buvo pozityvus. Stal ir aš kartu esame pasiryžę užtikrinti, kad tas sutarimas, tas bendradarbiavimas būtų sėkmingas ir tokiu būdu padėtumėm sutaupyti Europos mokesčių mokėtojo rinkėjo pinigus. Mes esame pasirengę pateikti daugiau informacijos apie tai, kaip viskas veikia, bet tai tikrai labai reikšmingas bendradarbiavimas. Pavyzdžiui, e, ekonomikos socialinių reikalų komiteto atveju e, bent pusė mūsų darbuotojų e, dirba jungtinėje tarnyboje. Štai koks svarbus tas bendradarbiavimas. Buvo nemažai klausimų iškelta, pradedant nuo pranešės klausimų dėl naujųjų narių finansinių statutų. Ir aš turiu pripažinti, kad prieš pradėdamas dirbti komitete nepakankamai žinau, kiek komiteto nariai, kaip komiteto nariai dirba. Labai svarbu suprasti, kad jie negauna jokio europinio atlyginimo. Vienintelis atlyginimas, kokį jie gauna, jie yra mokamas tų organizacijų, kuriams jie atstovauja. Taigi, kuomet tas narys nedirba Mm, savo organizacijoje, o dirba šio komiteto darbą, jis yra papildoma finansinė našta tai organizacijai, kurią jis atstovauja. Tad daugelio narių atveju tos organizacijos atsižvelgia į tai, skaičiuodamos savo mokamus atlyginimus. Manau, kad į tą elementą nepakankamai atsižvelgiama dar. Ir tai ta, Europos ekonominių socialinių reikalų komiteto nariai ir tam tikrą prasme savanoriai. Kitas dalykas, reikia turėti omenyje, kiek laiko šie nariai turi skirti um, tam, kad galėtų atlikti darbą ekonomikos socialinių reikalų komitete. Pavyzdžiui, narys iš Maltos turi 2-3 dienas skirti bent jau tam, kad atvyktų ir dalyvautų posėdėje Briuselėje. Be to, Aišku, reikia galvoti, kad galbūt audiovizualinės e, konferencijos būtų galimas variantas, tačiau vis tiek tas narys nedirbtų savo organizacijoje tuo metu, kai jis uh, uh, dalyvautų videokonferencijoje dėl komiteto darbo. Aš uh, tikiuosi, kad tokiu būdu vis pranešėjai galėsiu suteikti visą išsame informaciją, taip pat ir, ir, ir atitinkamas ataskaitas. Buvo daug klausimų iš pranešėjos dėl Olaf ir ombudsmino pastabų ir noriu pabrėžti, kad ekonomikos socialinių reikalų komitetas visuomet, visuomet e, bendarbiauja su visomis šiomis agentūromis ir institucijomis, Olafu, ombudsmenu, Europos audito rūmais. Bendarbiauja bendradarbiauja iki galo. Pone Ajala iškėlė klausimą, man atrodo, visų pirma, dėl Olafo. Man atrodo, čia jokių valstybės paslapčių neišduosiu, pasakydamas, kad Olafas tikrai pradėjo tyrimą 2011 m. kovo 11 d mes įvykdėme visus reikalavimus. Tai buvo drausminė komisija, kuri 2005-2006 metais analizavo 250 eurų. Um, 250 tūkstančių eurų tariamą vagystę. 2011 metų kovo pradėtas tyrimas kol kas uh, išvadų nepateikė. Aišku, mes vykdėme ir vykdysime visus Olafo reikalavimus kuomet e, tyrėjai vėl su mumis susisieks. Dabar dėl ombudsmenų. Mes visuomet, kiek įmanoma, vykdome visas ombudsmenų rekomendacijas. Man atrodo, ir ombudsmeno specialioje ataskaitoje praeitais metais mes esame nurodyti kaip puikus pavyzdys tokios institucijos, kuri visuomet yra pasiryžusi rasti uh, draugiškus sprendimus pozityvius sprendimus. Aišku, buvo vienas ir sudėtingas atvejis, kuris vis dar tęsiasi ir gruodžio mėnesį su ombudsmenu šnekėjausi. Aš pats vykau į ombudsmeno tarnybą praeitą savaitę Strasbūrę, kad pateikčiau visą aktualiausią informaciją šiuo atveju. Tai yra MPM galios ir, na tikrai, apie MPM galės aš dabar žinau daugiau negu kad galvau, kada kad žinosiu. Čia eina kalba apie paaukštinimo procedūras. Aš labai tikiuosi, kad artimiausioje ateityje bus rastas tinkamas sprendimas. Pranešė taip pat kėlė klausimą dėl Europos teisingumo teismo nutarties, kuri anuliavo skelbimus apie laisvus etatus, pavyzdžiui, dėl mano generalinio sekretorijos pasamdymo. Tai buvo įdomu, iš tikrųjų pripažįstu, bet pasiremdami dabartiniais precedentais mes nustatėme, kad uh, laisvo etato skelbimo anuliavimas dar nereiškia um, pas, uh, konkretos asmens pasamdymo anuliavimo. Pavyzdžiui, dėl pono Brunner, jo uh, laisvas etatas, buv, laisvo etato skelbimas buvo panaikintas, tačiau jis išliko savo poste. Komite komitetas, komiteto pirmininkas pasitelkė juristų patarimus ir iš išorės taip pat tris skirtingas nuomonės, taip pat ir parlamento tarybos ir komisijos juridinių tarnybų nuomonės pasitelkė ir visos nuomonės buvo tokias pačias. Laisvo etato skelbimo anuliavimas nereiškia dar įdarbinimo sprendimo anuliavimo, tačiau tai reiškia, kad komitetas turi laikytis tų rekomendacijų, kurias pateikė teismas, tai yra, kad tų turi būti laikomasi kalbų režimo lygybės e, reikalavimų skelbdamas e, laisvus etatus. Tam, kad ta situacija būtų visiškai aiški, komiteto pirmininkas e, apsikeitė raštais su Italijos ir Ispanijos nulatiniais atstovais, tai yra tos dvi vyriausybės, kurios ir iškiria šią bylą. Ir um, jie savo raštuose pasakė, kad jų. Mm, požiūriu e, klausimas baigtas. Taigi aš pakviečiau e, ponę Ailą Sender atvykti į komitetą, aš parengiau e, visus dokumentus, jai, kad ji galėtų pati pamatyti, kad viskas yra padaryta. Turiu pripažinti, kad iš tikrųjų situacija pakankamai įdomi buvo, tačiau esame pasirengę pateikti visą informaciją, kurios gali prireikti pranešėjai. Dabar dėl pono Von klausimo. Uh, Dėkoju už šį klausimą, nes e, tai man priminė, kad pamiršau paminėti dar, dar vieną prašymą dėl 2009 metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo iš parlamento, tai yra dėl finansinių interesų deklaravimo narių atveju. Ir um, džiaugiuosi galėdamas informuoti komiteto narius, kad dabar mūsų komitetas visiškai yra įvykdęs tą rekomendaciją, kuri buvo pateikta um, tų metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo rezoliucijai. Ir noriu pasidžiaugti galėdamas pasakyti, pana Von, kad um, vicepirmininkas, kuris yra atsakingas, atsakingas už visus finansinius klausimus, panas Jėcikraščik, mes atliekame visų struktūrų ir procedūrų e, išsame peržiūrą. Ir komitetas dabar tikrai, kiek įmanoma, užtikrins visą skaidrumą. Tai, dar, tai nereiškia, kad komitetas ir anksčiau uh, nepakankamai gerai kažką tai darė. Tiesiog noriu pasakyti, kad visuomet, aišku, galima tobulėti. Dabar dėl ponios Ivanovos klausimo, e, dėl išlaidų peržiūros atsakymas yra taip buvo atlikta visa komiteto išlaidų peržiūra, galvojant apie 2012 metų biudžeto e, planą. Ir Komiteto biudžeto grupės trys pogrupiai atliko visų komiteto išlaidų peržiūrą. Ir dabar dėl 2013 metų e, biudžeto projekto tas pats darbas atliktas. Mes nuolat ieškome e, galimybių sutaupyti. Pateikčiau pavyzdį, pavyzdį. Neseniai, pavyzdžiui, audito rūmų narys dr. Galėja lankėsi komitete ir iš jo bei jo tarnybos sužinojome, kad iš tikrųjų, pavyzdžiui, savo saugumo tarnybas nu, įtraukdami į savo personalą mes galėtumėm daug sutaupyti. Mes pasitelkėme kitų institucijų pavyzdžių ir dabar tą patį darysime mūsų saugumo tarnybos yra mūsų jungtinės tarnybos dalis. Ir mes štai siekiame taupyti visur. Dėl pono Epping klausimo. 2012 metams, jeigu įvertintumėm infliaciją, tai komiteto išlaidų augimas yra neigiamas. Esu tikras, kad mes ir 2013 metais numatysime neigiamo augimo biudžetą ir to primiktinai reikalauja nariai. Jie žino, koks kokia yra tikroji aplinkinio pasaulio situacija, kaip visi kenčia ir jie todėl nori, kad biudžeto pasiūlymas 2013 metams taip pat atitiktų realią situaciją visame pasaulyje. Jūs paminėjote apie tai, kad kartais gyvenama stengiantis išvengti dėmesio, jūs paminėjote abu komitetus. Iš tikrųjų, jeigu komitetai didina savo bendravimą, tai yra būtent todėl jie daro, kad nori, kad apie jų veiklą veikla būtų daugiau žinoma. Ir kaip pranešėja maloniai paminėjo, stengiamės prisidėti prie politikos ir teisėkuros viso darbo prie teisėkurnės ir biudžetinės institucijos darbo. Jūs paminėjote pono Rigaldo. Praeitą savaitę Belgijos apeliacinis teismas išteisino pono Rigaldo pagal visus kaltinimus. Tokia yra naujausia informacija. Aš ir, ir Facebook'e ir uh, dalyvauju ir rašau internetinį dienoraštį. Pana, Epping galėčiau pasakyti, kad mūsų komunikacijos um, vicepirmininkė Padamanė labai aktyviai um, Twitteryje uh, veikia ir galiu pasakyti, kad ir dabar jinai jau rašo Twitterio žinutės, galiu garantuoti jums. Ir galvojant apie Europos konvenciją dėl Europos ateities. Aš norėčiau pacituoti Europos, Danijos Europos reikalų ministrą, kuris dalyvavo mūsų plenarinė sesija praeitą savaitę. Jis pasakė, kad šioje ekonominės ir socialinės krizės situacijoje mūsų komiteto vaidmuo yra ypatingai svarbus. Dėkoju. Jeigu dar liko kažkokių klausimų, e, manau, kad reik, reiks juos atsakyti Twitteryje. Dėkoju. Toliau ponas Hadin iš Europos ombudsmeno tarnybos. Thank you, Chair. Dėkoju, pirmininkė. Pirmiausia, atsakysiu į ponios Grislę klausimą dėl konkretaus darbuotojų skaičius. Turime šią informaciją E, šiandieną, kaip tik pateikta dėl 2011 metų ir aš e, po šio sutikimo ją atsiųsiu poniai Greslė. Dėl klausimų, kuriuos pateikė pranešėja, ponia Jala Sender, jį daug kalbėjo apie vieną svarbų dalyką e, - skundų nagrinėjimo trukmė. Norėčiau pasižiūrėti į tai iš dviejų aspektų. Pirmasis dalykas, pirmas aspektas yra toks. Reikia užtikrinti pusiausvyrą tarp tyrimo gilumo, išsamumo ir laiko. Ne visuomet e, trumpesnis tyrimas yra geresnis, kartais reikia paskirti laiko, kad galėtume labai įsigilinti Tačiau suprantame, kad atidėtas teisingumas yra atsakytas teisingumas, daug pareiškėjų nori sparčių sprendimų ir mes nuolat e, ieškome būdų pakoreguoti savo procedūras tam, kad galėtume suteikti, turėti įvairių galimybių ir pagal kiekvieną e, atvejį pristaikyti pačią geriausią ir sparčiausią procedūrą. Kitas aspektas yra nebūtinas dėlsimas. Tai gali atsitikti ombudsmeno ir tarnybo ir kitur. Mes e, sekame padėti kasdien tikrai, bandydami išvengti tokios situacijos, e, kai e, užstringa bylos mūsų tarnyboje. Aišku, negalime kontroliuoti kitų institucijų e, dėlsimo, pavyzdžiui, užtrunka kartais, e, kol jos atsako, bet savo tarnyboje mes labai dirbame budriai, kad išvengtume uždėlsimo. Mes e, metinėme valdymo plane turime veiklos rodiklių dėl vertinda ir vertiname laiką, tiek užtrunka nagrinėti E, skundus. Taip pat e, mes e, galvojam apie tai, kiek, per kiek laiko išnagrinėjamas skundas ir nutariama, ar jis priimtinas ar ne. Mūsų tikslas metinėme valdymo plane yra tokį sprendimą priimti per vieną mėnesį 90 procentų atvejų. Pernai to nepasiekėme, 70 procentų buvo mūsų rodiklis. Žiūrėjome į tai, kaip galime pagerinti veiklą. 90 procentų tą patį dydį išlaikėme šiems metams ir ieškome būdų pagerinti veiklą. Aš anksčiau kalbėjau apie vidaus reorganizaciją ir ji iš dalies skirta tyrimo procesui sutrumpinti. Ir E, mes e, norime, kad e, žmogus, kaip galima greičiau, sužinotų, kad nepriimtas jo skundas, bet nepasirašinės vadovas, o mūsų vyriausiasis kanceliarijos pareigūnas ir tokiu būdu sutrumpės atsakymo pateikimo laikas pareiškėjui. Ir tikimės, kad tokiu būdu mes pagerinsime tą 70 procentų rodiklį ir kad 90 procentų tikslas yra realus. Taip pat šiems metams esame numatę atnaujinti e, informacinių technologijų sistemą. E, konsultantas e, pradės dirbti pas mus išorinis ir mes tikimės, kad ta sistema atnaujinta taip pat paspartins mūsų darbus. darbus. E, sureaguosiu dar į tai, ką sakė ponas Epingas dėl Twitterio. Tiesa, jeigu tavęs nėra socialinėje terpėje, tai tavęs iš vis nėra, mes tą suprantame. E, ombudsmeno vaidmens dalis yra, e, kaip galima veiksmingiau, komunikuoti su piliečiais. Šių metų planuose Mes taip pat sieksime pagerinti mūsų matomą socialinėje terpėje, įskaitant Twitterį. Šie metai turėtų būti metai, kai e, ombudsmenas pradės rašyti žinutės Twitteryje. Dėkoju. O dabar Europos duomenų apsaugos pareigūno tarnyba Klausimas buvo pateiktas toks, ar Facebook ir kitur mūsų duomenys saugus, galbūt apie tai nekalbėsime, bet e, prašyčiau trumpai jums e, atsakyti kitus jums pateiktus klausimus, kolegų. Dėkuoju. Pirmininkė, bandysiu trumpai. Mes žiūrime į savo komunikacijos strategiją ir galbūt šiais metais pradėsime dalyvauti Twitter'yje. E, mes e, kaip e, žinia, sutarėme su problemomis dėl Facebooko, nes yra problemų dėl duomenų apsaugos. Facebooko valdytojai nenori įvesti tam tikrų apsaugos sąlygų, taigi nežinia, ar mes prisijungsime prie šio tinklo. Daug kas iš mūsų veiklos susiję su finansavimu ir buvo dėl dešimtųjų metų padarytos tam tikros pastabos dėl lėšų naudojimo. Mes šiuo metu turime e, nepriklausomą biudžeto specialistą, kuris taip pat e, išsima ir domenų apsaugos dalykais. Jis dirba nuo 2011 metų. Yra numatytos e, išimtis 10-11 metų biudžetui buvo padarytos pastabos auditorių dėl e, išmokų šeimoms. Mes dabar turime sistemą, pagal kurią kasmet įvertiname poreikius. Mes būtent tą sistemą specialiai ir sukūrėme. Dėl e, pagrindinių veiklos rodiklių Mes e, antrąjį pusmetį šiais metais juos įdėksime po išorės konsultacijų. Mūsų tikslas išplėtoti pirmiausiai mūsų strategiją ir prioritetus. Kai jau būsime juos parengę, tada pereisime prie pagrindinių veiklos e, rodiklių mums atrodo, kad e, turime pirmiausiai labai gerai pagalvoti, kokie turėtų būti tie patys svarbiausi rodikliai. Mes taip pat ketiname sureaguoti, pranešti apie tai, kaip įdėgėme auditorumų ir Europos parlamento pastabas rekomendacijas konkrečiame metinės veiklos ataskaitos skyriuje, ataskaitos e, dėl praeitų metų. E, vidaus auditoriai taip pat iškėlė problemų dėl mūsų vidaus sistemų Mes e, suprantame, kad turime turėti gerą technologinę sistemą, kuri užtikrintų duomenų apsaugą. Mūsų pareigūnas e, kol kas ir mūsų tarnyba pasikliauja parlamento struktūromis ir buvo iškelta tam tikrų abejonių, ar galime naudotis parlamento e, pagrindų susitarimais dėl informacijos technologijų dideliems projektams. Dabar atnaujinome taip institucinio bendradarbiavimo susitarimą su parlamentu ir komisija dėl kitų aspektų. Protokolas aiškiai sako, kad galime naudotis pagrindų susitarimais dėl e, informacijos technologijų, nes mes patys nepaėksime visko užsitikrinti atskirai. E, pernai mes siekėme rasti rangovą dėl vieno projekto. Viskas pasirašyta ir mūsų sistema bylų valdymo turėtų būti išbandyta gegužė. Prieš perkeldami informaciją į naują sistemą mes atliksime išorės ir vidaus auditą dėl rangovo, kad būtume tikri, jog sistema tikrai atitiks mūsų specifinius saugumo poreikius. Galiausiai buvo audito e, rūmų paminėti konkurencijos dalykai. E, pranešėjai ir jums, pirmininkė, atsiuntėme savo pastebėjimus, bet trumpai pasakysiu, kad visiškai sutinkame su e, teismo pastaba dėl to, kad atsiprašau konkursai, kad vidaus konkursai nėra patys geriausi uh, pati geriausia praktika. E, mes konkursų metu naudojomės EPSO paslaugomis, bet paaiškinome, kodėl 2009 metais išskirtinėmis tam tikromis ypatingomis aplinkybėmis e, dirbome kitaip, būtent atsitiko taip todėl, kad mes praradome 50 procentų savo personalo, dėl to, kad baigėsi sutartys ir dėl kitų priežasčių. Bet apie tai mes jums esame atsiuntę išsame informaciją, pirmininkė. Dėkoju ponui Doksi ir kitų institucijų atstovams. Diskusijos šią temą baigtos. Dabar suteiksiu žodį ponui Lygalėje, audito rūmų atstovui. Thank you, Chair. May I first of all... Uh, Ačiū pirmininkė. Visų pirma, noriu prisijungti prie anksčiau kalbėjusių ir noriu pasveikinti Jūs nuoširdžiai išrinktą šio komiteto pirmininku. Noriu palinkėti Jums geriausios kloties šiuose pareigose. Uh, esu tikras, kad audito rūmų pirmininkas ir kolegos norės su jumis susipažinti, glaudžiau bendarbiauti, su jumis ir jūsų komiteto kolegomis padedant jums efektyviai savo funkcijas. Visų pirma, noriu padėkoti pranešėjai, poniai Ajelai Sender, uh, Turiu pasakyti, kad labai žaviuosi jos pasišventimu, ryštu, intensyviai dirbti, analizuojant audito rūmo ataskaitas, kad būtų galima užtikrinti didesnį Europos institucijų skaitomumą. Noriu padėkoti gerbėmiems nariams, kurie pateikė klausimų raštu ar šyrit žodžiu dėl šio biudžeto aktų įvykdymo patvirtimo proceso. Pirmininkė, noriu pabrėžti, koks svarbus yra veiksmingas bendarbiavimas e, tarp audito rūmų ir visų tų e, šį rytą aptartų institucijų personalo jau vadovo, vadovų, mes e, norime pabrėžti, jog šių institucijų finansų valdymo e, tvirtumas nuolat tobulėja, e, nuolat dėgiamos tos rekomendacijos ar pastabos, kurias audito rūmai išsako savo ataskaitose pasižymėjome e, visus tuos svarbius aspektus, kuriuos paminėjo komiteto nariai ir taip pat pasižymėjome ir institucijų atsakymus. Ir turiu pasakyti, kad e, ir toliau budriai stebėsime visus darbą dėl visų šių elementų, kad būtų galima užtikrinti tvirtą finansų valdymą ES institucijų administracijame darbe. Ačiū už jūsų dėmesį. Much, uh, Mr... Dėkoju, ponia Galėjo. Man atrodo, kad dabar yra puikus laikas padėkoti Jums ir Jūsų kolegoms iš audito rūmų už tai, kad Jūs gerbėte visų institucijų nepriklausomumą. Mes žinome, kad galime remtis visuomet auditorumo ataskaitomis. Dabar sutiksiu žodį ponė Ajala Sander. Ačiū. Pirmininkė. Noriu labai pasidžiaugti atsakymais. Aišku, galbūt kai kurios klausimus mes galėsime aptarti toliau dvišalių pagrindų su atitinkamomis institucijomis. Noriu padėkoti pana Galėje už jo atliktą didžiulį darbą. Noriu padėkoti visų atitinkamų institucijų e, generaliniams sekretoriams, vadovams. E, Noriu padėkoti ir visiems kolegoms už įdomius klausimus, kurie e, praturtino pranešimą. Ir pabaigai noriu padėkoti Kokobų sekretoriatui. E, jūs pirmininkė dar e, naujas čia, tai nežinote, kaip puikiai dirba mūsų komiteto personalas rengiant visus pranešimus. Dėkoju. Tai tuomet baigiame diskusijas šiuo klausimu. Ir noriu visiems padėkoti, ypač kitų institucijų atstovams už dalyvavimą šiuose diskusijose. O dabar skelbiu devintąjį darbo atvarkės punktą. Tai yra Europos audito rūmų specialioji ataskaita, ar agrariniai aplinkosaugai skiriamos paramos modelis ir valdymas tinkami. Pranešėja yra ponė Zuzana Bržo Bohata. O iš audito rūmų atvyko ponas Olavi Alanisilė. Taigi norėčiau iš karto suteikti Jums žodį, prašau. Pone Olavi Alanisilė, e, suteikiu Jums žodį ir norėčiau visų paprašyti, kad tie, kurie kalbasi dabar salėje, galbūt galėtumėte kalbėtis e, koridoriuje, kad mes galėtume tęsti savo darbą. Pone Alavani, e, Olavi Alanisilė, jums žodis. Yes, um, thank you, Mr. Chairman. Uh, Ačiū. Pirmininkė, gerbiami nariai, ponios ir ponai, man labai malonu Jums šiandieną pristatyti mūsų specialią e, ataskaitą dėl agrarinės aplinkosaugos ir paramos jai. Pirmiausiai, aš Jums pateiksiu platesnės informacijos apie šią paramą ir paaiškinsiu, koks buvo mūsų audito mastas, apreptis. Paskui papasakosiu, prie kokių išvadų svarbiausių prieėmė ir buvo, kokios buvo mūsų pagrindinės e, rekomendacijos. Uh, Parama agrariniai aplinkosaugai yra labai svarbės politikos dalis, e, kasmet skiriama iš es biudžeto 2,5 milijardo eurų šiais ryčiai. Parama kompensuoja e, papildomas išlaidas 600 tūkstančių ūkininkų ir nesiema su pajamomis, bet su veiksmais, e, kurie yra susijęs su aplinką tausuojančių ūkininkavimu. Šią politiką veiksmingai gyvendinti yra sudėtinga. Aš turiu galvoje, kad e, ši e, sistema yra savanoriškai taikoma ūkininkams, taigi turėtų būti patraukli, kad ūkininkai imtųsi papildomų išlaidų ir uh, E, tam tikrų veiksmų. Kita vertus, e, išmokos turi būti pagrystos tik tai papildomomis sąnaudomis ir e, san, sa, tam tikrų operacijų, sandorių sąnaudomis, bet nesiemos su pajamomis. Tai reiškia, kad ūkininkai negauna daug finansinės, finansinės naudos, kad dalyvaudami šioje politikos priemonėje. Dėl mūsų audito uh, apriepties norėčiau pabrėžti, kad e, mūsų tikslas buvo patikrinti, ar ši paramos sistema yra gerai parengta ir valdoma. Konkrečiau mes norime pasižiūrėti, ar ši politika leidžia pasiekti e, gerų aplinkos saugos, e, rezultatų aplinkos saugos sityje. E, mes šiaip iš esmės nevertinome, nenorėjome įvertinti ir apskaičiuoti paties poveikio aplinkai kiekybiškai. Dar padarysiu vieną bendrą pastabą. E, per pastarosius 20 metų, pradėjus e, nuo to laiko, kai pradėta taikyti šį politikos priemonę, yra pasiekta labai nemažai nemažai ūkininkų e, įgyvendina priemonės, kurių paprasčiausiai netaikytų negaudami paramos. Tačiau audito metu buvo nustatytos rytis, kur reikia kai ką patobulinti. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tris išvadas ir e, iliustruosiu savo mintijomis. Pirmiausiai, neaiškiai suformuluoti yra e, patys tikslai, todėl nepavyko įvertinti, kokiu mastu jie yra pasiekti. Kitaip tariant, e, politikos priemonė nebuvo taip parengta ir valdoma, kad duotų apčiuopiamų rezultatų aplink, aplinkai. Antras dalykas, nors procedūra kuriame, e, kuria siekiama pateikti tam tikras gairias ūkininkams buvo gerai gyvendinama, audito metu buvo nustatyta, kad vis tik tai yra rimtų problemų dėl pagalbos apimties. E, nustatėme trūkumus skaičiuojant išmokamas sumas taip pat matome, kad nėra daroma skirtamo pagal regionų ar vietos sąlygas. E, trečias dalykas e, - valstybės narės turi suteikti paramas išvelgdamos į konkrečius poreikius, tačiau valstybės narės nepakankamai atsižvelgia į e, poreikių, tikslinių poreikių nustatymą. Pavyzdžiui, netliekama iki galo e, veiksminga sąnaudų ir e, naudos poveikio analizė. Mes e, pateikėme nemažai rekomendacijų, kaip pagerinti šios politikos priemonės valdymą. Paminėsiu keletą iš tų rekomendacijų. Komisija ir valstybės narės turėtų užtikrinti, kad būtų e, kaimo plėtros programuose numatyti aiškus tikslai ir kad būtų užtikrintas ryšys tarp aplinkosaugos problemų ir e, aplinkos ir, ir išmokų agrarinės aplinkosaugos priemonėms ir kad būtų visos išmokos labai gerai pagrystos. Taip pat valstybės narės turėtų kaupti ir pateikti e, patikimą informaciją apie naudą aplinkai ir naudoti tą informaciją e, stebėjimo tikslais. Taip pat reikėtų kur kas geriau nustatyti tikslus dėl konkrečių aplinkosaugos poreikių. E, Mes pastebėjome, kad komisijai patektos rekomendacijos buvo sutinktos e, palankiai. Komisija dabar ketina įdėkti naują priemonę atskirą ekologiniai žemdirbystėj ir užtikrinti didesnį matomumą priemonių. Tai iš dalies e, įvykdo mūsų ketvirtąją rekomendaciją, kurioje kalbame, kad reikėtų e, padalyti išmokas e, ir skirstyti jas į skirtingas kategorijas. Pavyzdžiui, išmokos už įprastus agrarinės aplinkosaugos veiksmus ir išmokos už daugiau sąnaudų reikalaujančią veiklą. Kitas pavyzdys, kur komisija atsižvelgia į mūsų rekomendacijas, yra susijęs su kolektyviniais susitarimais. Tam tikrais atvejais toks požiūris yra labai svarbus, kad būtų e, užtikrinta nauda aplinkai. Vienas iš svarbiausių dalykų e, šioje ataskaitoje e, - geresnis tikslų nustatymas yra dar e, rimtas iššūkis ir reikia į jį atsižvelgti, tvirtinant kaimo plėtros programas. Pirmininkė, labai ačiū Jums uždėmesi. Norėčiau padėkoti pranešėjai, poniai e, Brosbahatai, už jos darbą ir konstruktyves e, pastabas ir rekomendacijas, kurias įteikė biudžeto kontrolės komitetui ir e, už tai, kad jis išvelgė į mūsų rekomendacijas. Aš mielai atsakysiu jūsų klausimus. Vėliau ačiū. Dėkoju. Dabar suteiksiu žodį pranešiai poniai Zobohatai. Děkuji za slovo. Dovolte, abych jako spravodajka našeho výboru vystoupila. Ačiū pirmininkė. Noriu pristatyti mano parengtą nuomonę dėl Europos audito rūmų specialiosios ataskaitos numeris 15 dėl pagalbos žemės ūkio aplinkos, agrariniai aplinkosaugai. Tai yra labai svarbi sritis, tai yra 22 milijardai eurų 2017-2013 e, metų laikotarpio. Tai yra kaimo plėtros programos dalis. Komisija valdo šias išlaidas kartu su valstybėmis narėmis. Komisija tvirtina veiklos programas, kurias parengia valstybės narės. Mokėjimų tikslas yra paskatinti ūkininkus taikyti aplinkosauginius standartus žemės ūkio srityje. Valstybėms narėms yra nustatyti privalomi standartai, e, sutartys yra sudaromos su atitinkama valstybė nare, kuri tuo met yra atsakinga už tų ūkininkavimo reikalavimų taikymą. O komisija turi vykdyti kontrolę, ar viskas yra tinkamai suplanuota ir ar tikrai yra gaunama apčiuopiamos naudos aplinkai. Yra padaryta daug pažangos, tačiau vis dar išlieka tam tikrų problemų, kurios sumažina šių priemonių e, pozityvų poveikį. Norėčiau e, akcentuoti išryškintus trūkumus pagal audito rūmus šios ryties politika nėra suformuota taip, kad ji galėtų duoti tikrai apčiuopiamos naudos, nes sunku tą naudą pamatuoti ir stebėti tinkamai. Be to, reikia geriau pagrysti tokios politikos taikymą, nes kitaip labai sunku e, stebėti šią sritį. Pritariu auditorumų išvadai, kad reikia, kad valstybės narės savo programas labiau tiksliškai renktų ir planuotų ir į tai turi būti atsižvelgiama komisijos tvirtinimo sprendimuose. Reikia ypač atsižvelgti į aplinkos apsaugos tikslus. 39 procentai visų audituotų atvejų Komisijos pasiūlymai dėl žemės ūkio politikos. Taryba norėtų daugiau lankstumo. Ir tarybai neatrodo, kad yra tikslinga primesti visai Europai tris priemonės iš viršaus. Aišku, galima iš dalies palaikyti šitą tarybos kritiką, tačiau ar valstybės narės ta, su ta laisvė, kurią jos gauna, ar jos sugeba ją naudoti, su ją elgtis, E, ir manau, šitas pranešimas kaip tik apie tai ir kalba, todėl norėčiau padėkoti pranešėjai už tai, kad ji paminėjo audito rūmų ataskaitas 2002 ir 2005 metų, kur jau buvo kalbama šią temą. Aš noriu pasakyti, kad valstybės narės nėra suinteresuotos siekti aplinkos saugos tikslų. Valstybėms narėms yra svarbiau e, gauti kažką iš tų 22 milijardų eurų. Ir ta, že, tas žemės ūkio ryšys su aplinkosauga nėra aiškus. Tiesiog bandoma gauti tas lėšas. Ir tai yra didžiausia problema. Praėjusiu metu, skaičiau praėjusiu metu gruodžio 13 dienos tarybos išvadas. Ir e, taryba aptarė auditorumų ataskaitą ir kaip galima perskaityti iš tarybos išvadų, tai atrodo, kad jie ta, kalba lik futbolo komandos treneris, komandos, kuri e, pa, pralošė varžybas rezultatu 10 prieš 1 ir dabar treneris kalba apie tai, kaip jisai keis visą komandą. E, Taigi taryba taip ir kalba, e, kad yra pažanga, kad mes kažką sveikiname, kažką akcentuojame ir taip toliau nuolat yra akcentuojama, e, akcentuojama, kad e, tikri rezultatai bus matomi tik ilgalaikėje perspektyvoje. Tai matome, kad taryba yra akla ji tiesiog nepastebėjo neigiamų auditorumų išvadų. Todėl man keista, kad šiandien nėra tarybos atstovų, juk paprastai būna, aš norėčiau išgirsti iš tarybos, kaip galėjo jį parengti tokias išvadas po tokios neigiamos audito rūmų ataskaitos. Kadangi tarybos šiandien nėra, tai galbūt ji galėtų pateikti atsakymą raštu. Kaip galėjo atsitikti, kad yra toks didžiulis atotrukis tarp audito rūmų neigiamos ataskaitos ir teigiamų tarybos išvadų, kurias ji padarė iš tos ataskaitos. Kaip taip gali būti? Taigi, ponė pirmininkė, aš visiškai pritariu mūsų pranešėjos išvadoms. Ir man tikrai yra labai svarbu gamta, aplinka, aplinkosauga ir aš norėčiau, kad to aplinkosaugos programos būtų vykdomos taip, kad būtų galima jas kritiškai vertinti ir matyti, ar yra prasminga jas įgyvendinti to jau pat. Aišku, yra ir teigiamų pavyzdžių, teigiamų aspektų. Tei, teigiamos informacijos, kai matome, kad, žemės, e, kad ūkininkai puikiai naudoja lėšas, tikslingai jas panaudoja, tačiau, manau, turime daryti viską, kad valstybės narės ne tiesiog šiaip savo pasimtų tas lėšas, o kad laikytųsi tų, tose programuose numatytų kriterijų. Dėkoju. Dėkoju. Pone Gebrandi, ar dar kas nors nori pasakyti? Matau, kad ne. Nebent ko nors nepastebėjau. Tai jeigu daugiau norinčių pasisakyti nėra, suteiksiu žodį auditorumams. Ar komisija norėtų pasisakyti? Taip, prašau. Yeah, you're welcome. The floor is yours. Allowing me to take the floor. E, dėkui, kad suteikite žodį. Norėčiau padėkoti audito rūmams, taip pat pranešėjai. už e, pastabas ir rekomendacijas. E, komisija jau e, atliko tam tikrus veiksmus ir dėkoja auditorumams už pateiktas rekomendacijas. norėčiau pabrėžti, kokia svarbi žemės ūkio politikai ši priemonė. 25 procentai E, ES pagalbos žemės ūkio srityje skiriama šiai priemoniai. Apie tai buvo pasakyta audito rūmų atstovo ir pranešėjos. Taigi e, pasiekta pažangos, o dėl kritikos keletas minčių buvo Dar pasakysiu prieš, e, kalbėdamas apie kritikos elementus, kad 2014-2020 e, e, metais bendroji žemės ūkio politika labiau akcentuos žaliai aspektą ir bus atsižvelgta į du ramščius. Pirmasis ramstis užsiims kur kas bendresniais teritoriniais dalykais ir bus galvojama apie priemonės, išmokas metinės, jos sudarys 30 procento viso biudžeto skirto e, tiesioginėms išmokoms. Antrasis ramstis, kaip labiau fokusuotas e, dėmesys e, kitoms priemonėms, e, ir e, bus parama koreguojama, atsižvelgiama į skirtingas e, situacijas, pavyzdžiui, vandens e, pagrindų direktyvą, ekologinės žemdirbystės elementus ir taip pat agrarinės aplinkos saugos sąlygas E, bus e, nustatyta tam tikra linija, e, riba žemutinė, pagal kurią, atsižiūrėjom, kurią mes nuspręsime, ar mokėti išmokas tam tikriems elementams ar ne. Ar tai susijęs su papildomomis sąnaudomis, ar sandorių sąnaudomis, operacijų tam tikrų uh, išlaidomis ir ar tai viršyje tos žemutinės ribos, uh, tą žemutinę nustatytą ribą. Uh, Mes taip pat ketiname e, geriau nustatyti tikslus antrajame ramstyje. E, numatysime naująjį aspektą, žalį aspektą, kuris dabar egzistuoja pirmajame ramstyje, jie bus e, su, sujungti du elementai ir mes sustiprinsime stebėseną bei vertinimą šio aspekto. Nauja sistema pakeis dabartinę vieną sistemą, e, bendrą stebėsienos sistemą e, pagal e, taikoma pagal reglamentą 6098 ir mes dabar atsižvelgsime į rodiklius pagal abu ramščius. bendra e, vertinimo ir stebėsinos sistema bus susijusi su poveikio rodikliais ir rezultatų rodikliais. Tas šią sistemą mes e, pagrįsime šiais dviem elementais. Septyni poveikio rodikliai e, bus numatyti, keturi iš jų bus susijęs su aplinkos saugos aspektais. E, tai susijęs su vandenimi, e, dirba, bioįvairovė ir kitais elementais. Norėjau akcentuoju šį dalyką, kadangi tai labai svarbu vertindami agrarinės aplinkos saugos poveikį mes turime uh, įvertinti rezultatus ir poveikį ir pasižiūrėti, ar tai yra reikalinga. Man buvo labai malonu išgirsti audito rūmų e, minti, kad per 16 e, metų, e, per kuriuos gyvuoja ši priemonė, pradėjus veikti reglamentui 2078-92, E, mes neblogai, pasiekime neblogų rezultatų, bet dar turėtume sustiprinti savo veiksmus ir tai atitinka tiek audito rūmų, tiek pranešėjos nuomonė. Turėtume ne tik tai e, tikslingiau planuoti priemonės, bet ir tikslingiau numatyti rodiklius. Tai yra vienas iš pasiūlymų. Dėt to naujajame mūsų pasiūlyme mes siekiame sustiprinti Europos vertinimo tinklą. Ir šis tinklas, jo veikla bus e, siema su kitu tinklu užsimančiu e, kaimo politikos įgyvendinimą. Mes taip pat užtikrinsime kad ūkininkai gautų reikalingas gairias, kad būtų keičiamasi geriausia praktika e, tame antrajame tinkle. Manau, kad mes tikrai e, esame teisingame kelyje. Dėl kritikos. Norėčiau paminėti e, kai ką šioje srityje taip pat. Kaimo plėtros programos ir aplinkosaugos problemos numatytos juose. Dabar jau e, egzistuoja tam tikros priemonės, e, pavyzdžiui, 68 straipsnis e, tiesioginių išmokų e, reglamente taip pat yra kompleksinis e, paramos susijimas, ši priemonė taikoma. E, agrarinė aplinkosauga turėtų spręsti problemas, bet taip pat ir išplėtoti potencialą bei galimybės, pavyzdžiui, e, vandens tam tikrose baseinuose kokybės gerinimas. Taip pat reikia galvoti apie tikslus, kaip išsaugoti tam tikrą habitatą e, vertingose e, teritorijose, labai svarbiose teritorijose gamtinių požiūrių. Komisija e, atsižvelgia į išmaniuosius tikslus, kurie numatyti programuose. Bet išmanieji tikslai nėra vieninteliai, yra kitų susijusių tikslų ir mes turėtume įvertinti ryšį tarp skirtingų programos tikslų ir galvoti apie rezultatus. Aš kalbėjau apie stebėseną taip pat dėl kritikos ir minimalaus dalyvavimo lygmens pasakyti kai ką. Norėčiau akcentuoti tokį elementą. Mes e, paskaičiuojame išmokas pagal e, papildomas sąnaudas ir nes, netliekame skaičiavimų kitaip. Mes atliekame paskaičiavimus atsižvelgdami į objektyvę situaciją, tačiau Šie paskaičiavimai turi būti atliekami valstybėse narėse. Komisija tik juos tvir, e, nagrinėja, vertina tvirtindama programas. E, skaičiavimai yra labai išsamus. Reikia e, labai daug žinių, žmogiškųjų išteklių e, juos atliekant, e, bendras valdymas taip pat taikomas ir valstybės narės yra atsakingos už e, šios paskaičiavimus. O komisija juos tikrina ir jeigu iškyla abejonių, tai komisija prašo pateikti papildomą informaciją valstybių narių. 39 procentai audituotų sutarčių, kurie ne, jos nebuvo susijusios su aplinkos saugos problemomis, taip sakoma. Noriu pabrėžti, kad mes atsižvelgiame į aplinkos saugos elementus, taip pat siekiame sustiprinti galimybę, situaciją, kaip sakiau, biovairovę, vanduo. Mes iš dalies atsižvelgiame į tuos svarbius dalykus. Jeigu ne viskas buvo padaryta, jeigu mes nebūtume tų priemonių įdėkę, tai tikrai žemė e, būtų mm, naudmenos, žemės ūkio būtų naudojamos kur kas intensyviau. Mes taip pat turėtume kolektyvinį požiūrį taikyti, e, skatinti bendradarbiavimą Taip pat lyder programos vaidmenį turėtume išryškinti, nes ji mm, taip pat leis mums siekti e, konkretesnių tikslų, kovojant su aplinkosaugos problemomis e, agrarinės aplinkosaugos srityje. Manau, kad e, paminėjau pačius svarbiausius dalykus, reaguodamas į iškeltas mintis. O paskutinis pastebėjimas yra toks. Kai skaitysite naująjį pasiūlymą apie kaimo plėtros politiką ateityje, pamatysite, kad e, kalbam apie šešis prioritetus. Tarp jų tų prioritetai yra susijęs su aplinkosauga. Vienas su ekosistemomis, E, žemės ūkė miškininkystėje ir kitas dalykas taupus išteklių naudojimas. Šie du dalykai siemi su konkrečiomis temomis kaip bioįvairovė, Natura 2000, e, ūkininkavimas atsižvelgiant į aplinką ir e, vandens išteklių racionalus naudojimas ir valdymas. Taip pat numatyti geresnio valdymo elementai, geresni tikslai ir komisija, tai rodo, kad komisija e, skiria labai daug dėmesio žemės ūkio politikai ir kad siekiama atsižvelgti į aplinkosaugos elementą ir e, tai siejama su pirmu ramščiu, kaip sakiau, 30 procentų e, žaliam, žaliam aspektui skiriama pagal e, šį ramsti, o e, sutelkus priemonės pagal e, abu ramščius mes galėsime užtikrinti didesnį veiksmingumą ir geriau atsižvelgti į aplinkosaugos politikos poreikius. Ačiū uždėmesi. Ja, dank, Dėkoju, dėkoju ponė direktoriaus Uzauva iš komisijos už jūsų paaiškinimus. Prieš tai kolega Gerbrandi tiesiogiai kreipėsi į tarybą. Norėčiau paklausti, ar yra tarybos atstovų, kurie norėtų ką nors pasakyti. Atrodo, kad ne. Tai tuomet suteiksiu žodį audito rūmų ataskaitui ponui Alanisilė, kad jis užbaigtų savo nuomonę. Uh, thank you very much, uh, Mr. Chairman. Yes. Ačiū pirmininkė. Kaip sakiau, šią srityje pastebime patobulėjimo. Audito rūmai nereikia, nenori nuvertinti šios politikos reikšmės. Ne visuomet, aišku, lengva matyti rezultatus, bet norėčiau pakalbėti ir apie tai, ką panas Itila ir panas Gerbrandi pasakė. Uh, kad e, tikrai atsiveria puikia galimybė patobulinti šios ryties veiklą, kadangi kalbama apie mm, politikos priemonės nuo 2013 metų šią srityje. Tad tikiuosi, kad šią ataskaitą bus naudinga, kuomet jūs parlamente svarstysite naujo teisės akto projektą šiam laikotarpiu. Norėčiau dar kartą priminti mūsų rekomendacijas komisijai, kad komisija turėtų užtikrinti, jog pagalbos sumos būtų diferencijuotos, kuomet tai yra pagrysta. Komisija ir valstybės narės turėtų imti didesnės iniciatyvos agrarinės aplinkosaugos išmokos rytyje, kad valstybės narės geriau pagrystų savo tikslus užtikrinti, jog ūkininkavimas būtų labiau aplinką tausojantis. Galvojant apie 2013 metų laikotarpį BŽUP ir taip vadinamą į tą žalį aspektą, stelatiravosi auditorumų nuomonė šio klausimu. Kaip žinote, auditorumai neformuoja politikos. Galiu tik pasakyti šiame etape, jog audito rūmai analizuoja visus žemės ūkio, pasiūlymų, žemės ūkio sties pasiūlymus ir mes atitinkamai pažiūrėsime savo ankstesnės išvadas ir kaip jos dėgiamos ir pateiksime rekomendacijas. Tas pasiūlymas, kad 30 procentų tiesioginių išmokų būtų siejama su apliką tausojančią ūkininkavimo praktiką. Labai svarbus čia vertinant komisijos pasiūlymus ir galvojant apie peržiūros pasiūlymus, mūsų rekomendacijos, kad agro, agrarinė, agrarinės aplinkos saugos mokėjimai turėtų būti dalinami pavyzdžiui, žalio aspekto, supaprastinto aspekto sritis. Aš jau pristačiau mūsų nuomonę šiais klausimais. Aišku, jau ir dabar būtų galima kelti klausimą dėl supaprastinimo taip pat. Reikėtų, mm, kad visi pasiūlymai būtų įdėkti kad jie nepadidintų e, biurokratinės naštos. Noriu padėkoti e, komitetui už labai konstruktyvės diskusijas. Šupuhat. Dėkoju. Na ir toliau žodis pranešiai. Dėkoju. Visų pirma, norėčiau padėkoti visiems kalbėjusiems e, už įdomias diskusijas, nes tai rodo, e, koks svarbus tai yra klausimas, kad ta agrarinė aplinkosauga yra tikrai svarbus klausimas. Aš taip pat e, pritariu, kad e, tie fondai, kurie yra skirti šiai e, agrarinė aplinkosaugo, agrarinės aplinkosaugos politikai, o tai sudaro apie 2 milijardus eurų, kad tos lėšos būtų e, išleistos tikslingai. Ir e, mes taip pat atsižvelgsime ir tikėsime, kad komisija atsižvelgs į mūsų rekomendacijas e, praktikoje. Ačiū. Ja, Dank, Frau Schubahata, damit sind wir. Dėkoju pranešėjai. Ir mes baigiame nagrinėti devintąjį darbo tvarkės punktą. Tai yra ta vieta, kur galime nutraukti savo E, posėdį, tęsime jį 15 val. nuo 10 e, darbo tvarkės punkto. Dėkoju visiems už tai, kad taip greitai padirbėjome, o dabar bus uždaras koordinatorių posėdis. Ačiū.